Mes chers collègues, Mėly kolegos, pradedame posėdį. Taigi turime pirmiausia patvirtinti darbo atvarkę. Visi žinote, kad vakar viduržėmio jūroje įvyko dar viena drama, yra 700 aukų, kurie keliavo e, link Europos, stengdamis pabėgti nuo e, skurdo, nuo karo ir e, norėdami pademonstruoti savo užuojautą aukoms ir jų šeimoms ir visiems žmonėms siūlau paskelbti vienos minutės tylą. Ačiū. E, na, jau ne vieną tylos minutę turėjome paskelbti, atrodo, kad tai pakartojas labai dažnai ir dabar nežinome, ar bus daugiau aukų. Aš manau, kad ES turėtų imtis galų galę migracijos problemų sprendimo. Ir reikia, kad mūsų vyriausybės ir ES labai aiškiai imtųsi e, tas problemas spręsti ir aišku, tai turės poveikį ir biudžetui. Madame Matijas, demande la parole. Pana Matijas, pana Matijas nori pasakyti. Ačiū, pana pirmininkė. per tą vieną minutę stylą, kurios jūs paprašėte dėl tos tragedijos viduržėmio jūroje. Tai ta, tokia tylos minutė e, vyko jau trečią kartą per savaitę, taigi daugiau kaip tūkstantis žmonių jau žuvo tuo metu, kai mes pradedame balsuoti. Luksemburgo aikštėje e, būriuojasi nevyriausybinės organizacijos ir jos kviečia ir parlamento narius prisijungti prie jų, pademonstruoti solidarumą tiems žuvusiems žmonėms. Noriu paprašyti uh, dešimčiai minučių mus visiems išeiti, pademonstruoti tą mūsų solidarumą su tai žmonėmis ir po to pradėti balsavimą. Pone, man atrodo, mes pademonstravome savo solidarumą tylos minute. Aš, kad situacija yra rimta ir manau, kad geriausiai, kaip parlamentarai, ką mes galime padaryti, tai tą susirūpinimą paversti balsavimu ir be abejo nuseklių finansavimu, nes Europą reikia imtis priemonių šiame, šioje srityje ir be abejonės tai yra prioritetas. Ir tai iš mūsų reikalauja didesnio politinio sustelkimo. Taigi dabar perkime prie darbo atvarkės. Pirmiausia, noriu. Norėčiau sakyti, kad jūs niekas neprieštaravo patiktam darbo atvarkės projektui. Taip pat reikia pasakyti, kad 26 na, šios kovo posėdžio protokolui post, na, pastabų taip pat nėra, galime ją laikyti patvirtintų. Na, o dabar perduos žodį Robertui Galtieri, nes jis pirmininkaus balsavimui. Ir kaip supratote, pagal e, užduočių e, pasidalymą, tai aš pradedu posėdį, o jis ba. Robertai. Ačiū Žanai. Manau, kad galime pereiti iš karto prie balsavimo ir pirmiausia noriu paprašyti išbandyti sistemą. Taigi, bandomasis balsavimas, prašom balsuoti. Still a consistent number of calls. Dar nemažai kolegų neįdėjo kortelių į aparatą. Elle est en train d'arriver, ma carte vote. Mano kortelė keliauja. Okay. We can close. Baigiame balsavimą. Ir iš karto galime perėti prie balsavimo. Taigi, A kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. C kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. D kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Kompromisas E, kas už, prieš, susilaiko priimtas. F kompromisas dalimis, trys dalis čia bus Pirmoji dalis F kompromisas kas už, prieš susilaiko priimtas. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Trečioji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Šeš, 672 pakeitimas, kas už 14 puslapis. Bus ir mažų papildomų pakeitimų, nes gavome paskutinę minutę prašymų balsuoti dalimis. Prašom klausyti manęs. 14 pakeitimas, 672 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko, priimtas, dabar 739 pakeitimas 15 puslapyje, kas už, kitame puslapyje, kas už, 739 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas, toliau G kompromisas prieš susilaiko, priimta. Aš kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. J kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. K kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 879 pakeitimas ir 39 kas už. 29 puslapis balsavimo sąrašuose. Gerai, nesakysiu puslapių. Puslapio štai, kad skirtingi jie. 39 kons ir 879. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. L kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. M kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. M kompromisas dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta Priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. O kompromisas su žodiniu aldė pakeitimu. Prašau balsuoti dėl žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš, Ne, pirmą balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Ne dėl kompromiso, o tik dėl žodinio pakeitimo, kurį pateikė Aldė. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Prašau balsuoti dabar dėl O kompromiso, be žodinio pakeitimo, kas už. Ne, ne, ne dvi dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar 1019 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 1033 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji 1033 pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar regi 20. Taip? Atsiprašau, prašau įjungti mikrofoną. 1033 um, pakeitimui mūsų balsavimo sąrašuose nebuvo dviejų dalių. Aš nežinau, apie ką eina kalba. Sekretoriatas gavo prašymą uh, šį pakeitimą padalinti į dvi dalis. Prašymas buvo iš jūsų frakcijos, jei neklystų. Bet kokią atveju jis aiškiai atmestas, nes abiejais atvejais mm, tų, kurie balsavo prieš, buvo daug daugiau. Tai net jeigu ir Regi 28. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. P kompromisas. P. P kompromisas dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji P dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta susilaiko priimta. Q kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. R kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. S kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. T kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. U kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. V kompromisas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dvigubą V kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. X kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Y kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Z kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta priimta. AA kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. AB kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. AC kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. AD kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AE kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AF kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AG kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 20 straipsnis, jokių kompromisų. Pakeitimas 1466. 1466 pakeitimas. Čia sekretariatas yra įrašęs taip, kad reikia balsuoti dėl 20 straipsnio E, atskiri pakeitimai yra būtent šiam straipsniui. Taigi 1466 pakeitimas. Tikrai sekretariatą aiški pozicija, bet gal pranešėjai gali, aš taip suprantu, minusai, bet vote all them with a minus. Okay. We can have a block. Yes, we can have a block vote on all the amendments on Article 20. Galime balsuoti dėl 20 straipsnio visų pakeitimų blokų, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. AH kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AI kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. AI bis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. AJ kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. AK kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AL kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AM kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AN kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AO kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AP kompromisas, kas e, už, kas prieš, susilaiko priimta. AP bis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar APTR kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AP kvater, kvarter kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas AQ, kas už, prieš, susilaiko, priimta. AR kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. AS kompromisas, kas už, AS kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. AS vis kompromisas su žodiniu pakeitimu. Pirma balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. AS vis pakeit, kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau ASTR kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta taip, prašom. Little... Pirmininkė, mane stebina Alde frakcija. Kiekvieną kartą, kai sakote bister, kvarter, viso to nėra mūsų balsavimo sąrašuose. Been, uh, uh, Man atrodo, šis variantas buvo išplatintas trečią valandą. Dėl to, trečią valandą, kad frakcijos prašė, mm, jau šiek tiek praėjus terminui e, pateikė prašymus dėl balsavimo dalimis, tačiau nepasikeitė niekas, tik tai pavadinimai, raidelės. Es, turinys nepasikeitė, tik tai sekretariatas pervadino. Ir labai nedaug. Labai atsiprašau, pirmininkė, net jeigu tai yra tik vienas balsavimas, mes dirbame parlamente ir kiekvienas parlamento narys turi žinoti, dėl ko jis ar ji balsuoja. Čia eina kalba ne tik apie pavadinimą mūsų balsavimo šarosiuose, mes net neturime tokių pačių skaičių, net tie balsavimo skaičiai. Tu. Kaip aš jau sakiau, šis balsavimo sąrašas buvo išplatintas visom frakcijom, visos frakcijos turi tą balsavimo sąrašą, e, jūs turite laiko atsispausdinti jį. Galbūt jūs turite ankstesnę versiją, tačiau ši versija buvo išplatinta trečią valandą su šiomis raidelėmis. Galiu jums patvirtinti. Mm, ta priežasis, kodėl buvo patikslintas tas balsavimo sąrašas, dėl to, kad jūsų frakcija ir kita frakcija paprašė papildomų balsavimų dalimis. Tai dėl tos priežasties yra pakeistas tas balsavimo sąrašas, o priešingai jis būtų toks, kokį jūs turite. Tačiau buvo pateiktas prašymas iš jūsų frakcijos ir iš kitų frakcijų. Ir prie jų buvo prisiderinta. Uh, Jūsų politiniai patarėjai gali patvirtinti, kad būtent tai yra tas tekstas, kuris yra išplatintas visiems e, atsiųstas trečią valandą. Pirmininkė, laikausi savo pozicijos. Aš pasitikiu tai žmonėmis, kurie man dirba visais. Ir mes vėluojame ir tokie yra sumašyti dėl to, kad turėjome kompromisus, kurie buvo teikti sekmanio vakarą. Kita kartą Arlė frakcija reikalaus, kad balsavimas būtų atidėtas. Gerai, atsižvelgėme jūsų pastabą reikės apie tai pamastyti ir ateityje pagerinti darbą. Aster kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko. Pirmininkė. Pirmininkė, bent jau le, skirkite mums laiko, kad susirastumėm tuos balsavimo uh, numerius, nes mes negalime suprasti, apie ką, dėl ko mes balsuojame, ponė Gular visiškai teisi. Tai yra kompromisas ASTR dėl 14a naujos konstatuojamosios dalies. Okay, I gave enough time. Those in favor. Taigi turėjote laiko, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar. Galėsite ateityje perskaityti juos. Dabar kompromisas. AS kvater kompromisas dėl 14C naujos konstatuojamosios dalies. Ar galime balsuoti, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Perskaitysiu, perskaitysiu, dėl ko yra pakeitimai, jūs galėsite pasitikrinti. President. No, compromise. President. Yes, I got it. Compromise AS quarter. AS quarter e, kompromisas, 14 e, C naujos dalies ir 247, 249 į 3, 19. Čia, kur eina kalba apie platų spektrą produktų, taip pat garantijos ir taip toliau, kad būtų galima geriau pristaikyti prie projektų poreikių ir tokio platos spektro produktams turėtų tai skirta būti galimybė prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat skatinant privačias investicijas į mm, e, e, rinkas. Neturi būti pakeisti tais produktais, kuriuos teikia regioninio nacionaliniai bankai, o, prie, o vietoj to tai turėtų būti skirta spręsti rinkos probleminės rytis, kad būtų strategiškai efektyviau panaudoti viešusius sektorio lėšos ir kad būtų galima labiau skatinti sąglaudą Europos Sąjungos. Štai toks yra tekstas. Buvo išplatinta trečią valandą. Taigi prieš dvi valandas, daugiau kaip prieš dvi valandas. Pirmininkė, atsiprašau, pirmininkė. Pirmininkė. Nežinau, kas atsitiko, tačiau mes nebuvome informuoti apie paskutinius kompromisus. Taigi mes negalime normaliai dalyvauti balsavime. Kada jūs per, perdavėte, kada persintėte šiuos kompromisus po e, frakcijų politiniams patarėjams? Kelintą valandą. Was... Galiu paaiškinti tas pats, būtent tas pats tekstas buvo išplatintas savaitgalį. Vienintelis pakeitimas, kuris buvo padarytas, yra sudėliota mm, į tris dalis. Bis, ter, quater. Aš galiu suteikti žodį ir pranešėjai, ponui Fernandės. Tiesiog aš noriu pasakyti, kad šie pakeitimai tai yra tie pakeitimai, kurie jau yra išplatinti sekmadienį. Tai nėra nauji kompromisai. Tai yra tai, kas buvo išplatinta sekmadienį. Tai tikrai ne nauja. Sir Bullman. Pas Bullman. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, tikrai, kai bendra pranešėjas tik ką pasakė, viskas tiesa tas pats yra tiesa, taip pat yra tiesa tai, ką pasakė dabar pirmininkaujantis. Aš žinau, kad procedūra yra labai sudėtinga visiems. Mūsų tarnybos dirbo per visą savaitgalį tam, kad viskas būtų paruošta balsavimui. Praeitą savaitę, pirmadienį ir antradienį ir netgi trečiadienį visi šešėliniai pranešėjai dirbo kartu. Labai plač, šių mastų formuluojami buvo kompromisai. Pane Diprė, jūs irgi buvote ten. Ir Mes įsiklausėme į visus jūsų prieštaravimus ir dauguma iš jų buvo integruoti, bet e, įtraukti, bet turite suprasti, kad kai yra tokio masto darbas, taip spaudžiant laikui, e, kai iš tikrųjų dirbama e, keurą parą, kad būtų galima pritaikyti prie visų komitetų pozicijos, ne vien tik tai frakcijų, politinių šeimų pozicijos, bet ir prie komitetų pozicijos, Gali tai būti aišku, kad ir paskutinė akimirka yra mm, sudėliojamas naujas eiliškumas pakeitimų balsavimo sąraše. Taip, eiliškumas pasikeitė, pakeitimų eilės tvarka pasikeitė, bet kaip ponas Fernandės pasakė, tai nekeičia esmės turinio. Tai tikrai prašau suprasti tai, kad mes tiesiog norėjome rezultato, visi mes norime rezultato. Visi norime tos pažangos, kuri, kurią čia galime pasiekti. Panerijada. Gurmand, Khahirlach, yeah, I just want to echo, I won't keep you a second, but... E, ne, negaišinsiu toliau, bet noriu pasakyti irgi tą patį, kad negavome tos informacijos. Iš tikrųjų, trūksta tos informacijos ir tai trukdo mums dirbti. Aš tikrai suprantu, kad reikia, kaip galima greičiau dirbti, bet reikia suvokti, kad mes visi turime demokratinę teisę puikiai suvokti, dėl ko mes balsuojame. Tai iš tikrųjų e, labai svarbu, kad mes būtume visi informuoti ir susirasti tuos kompromisus ir, ir tada galėtumėm normaliai dirbti. Uh, I, uh, sorry, I continue to give the floor, but tai... Toliau suteiksiu kolegams žodį, bet noriu tiesiog pakartoti. Štai, buvo išsintinėta elektroninio pašto žinutė su š, būtent šiuo um, balsavimo sąrašu. Aš galiu perskaityti adresatus, bet visos jūsų frakcijos gavi, gavo šį tekstą ir aš galiu pakartoti, kad vienintelis dalykas, kuris yra pakeistas, tai yra kompromisai, kur yra sukarpyti į kelias dalis ir eiliškumas yra tiesiog pavadinimai pasikeitė. Bet tai tiek. Mes galime diskutuoti, aš galiu perskaityti adresatus to elektroninio pašto žinutės tos, bet um, galime tęsti diskusijas, panas Torvalds. Uh, Atsiprašau, painiava kilo todėl, kad kolega Bulmanas pasakė, mm, eiliškumas nebe tas. Mes turime staiga mm, skirtingų dalykų, dėl kurių mes balsuojame pavadinimus, visiškai kitus pavadinimus. Ir jeigu tie pavadinimai yra kiti, tai aišku, kad yra labai sunku suprasti, dėl ko realiai mes balsuojame. Tai nėra padori procedūra. Aš e, nekritikuoju pana Bulman ar pana Fernandesą, jie atliko milžinišką puikų darbą ir mes labai vertiname tai, ką jie padarė ir ką jų padėjėjai padarė. Bet tikrai mes ne visuomet matome, dėl ko mes balsuojame. E, nors ir pasitikime pono Bulmano ir pono Fernandesu, kad tikrai nieks nepakeista, tačiau mes nežinome, nematome, kas nebuvo pakeista ir labai sunku balsuoti. Dar kartą noriu pasakyti, eina kalba apie skaičių ar raidžių pakeitimą, tik tai dėl labai nedidelio kiekio pakeitimo, tikrai labai nedidelio kiekio, ne visų pakeitimų. Tikrai ne, nepava, pasikeitė tik tai skaičiukai, pavadinimai ir viskas yra balsavimo sąraše. Tikrai mes nebalsame dėl nieko, ko negavo frakcijos formaliai. Visos politinės frakcijos šią informaciją gavo. Tikrai nematau jokios čia ryšio tarp to, kas yra pasakyta. Tai yra politinės pastabos, tai yra akivaizdžiai pastabos tik tai iš tam tikrų frakcijų, tačiau visi gavo tą pačią informaciją tuo pat metu. Mes turime elektroninio pašto žinutę, viskas yra vieša, mes galime, aišku, toliau diskutuoti, bet manau, kad galime tęsti darbą. Aš galiu kal... lėčiau mm, teikti pakeitimus balsavimui. Viskas dabar yra aišku, jūs galite akcentuoti, jūs galite toliau primiktinai kelti tą pačią mintį, galite kartuoti tai, kas pasakyta, bet. Pirmininkė, tai yra tikrai gėda, visiška gėda, nes uh, esmė yra ne ta, kad elektroninė pašto žinutė sekmanio vakarą atsiusta politinėms frakcijoms. Klausimas yra toks, ar parlamentarai turėjo laiko perskaityti visą tai, kas buvo atsiųsta. Per, per nelik trumpas buvo laikas, kad mes galėtumėm įsigilinti į tokių klausimų, tokių svarbių klausimų. Tai jeigu mes mm, gavome tik tai sekmanio vakarą informaciją elektroniniu paštu, tik jau pirmanį po pietų turime balsuoti. Bet jūs patvirtinote darbo atvarkę, visos frakcijos patvirtino darbo atvarkę ir visos nusprendė toliau balsuoti. Niekas niek, nekėlė klausimų, turėjote galimybę tą padaryti. Bet kuri m, mm, frakcija galėjo pakelti ranką ir paprašyti atidėti balsavimą. Dabar negalima taip, kad vidury balsavimo kažkam nepatinka, kaip tas balsavimas vyksta ir kažkas tai iškelia tokį procedūrinį klausimą. Viskas yra aišku, jūs turėjote laiko tą padaryti. Uh, Anksčiau to nepadarėte, dabar pradėjome balsuoti, dabar mes negalime užblokuoti balsavimo, balsavimo viduryje. I will mention in any case now. Kiekvienu atveju dabar aš nurodysiu pakeitimo numerį, uh, kuriam pakeitimui tai atitinka, kad jūs turėtumėte turėtumėt laiko viską susirasti, pasitikrinti, skirti jums pakankamai laiko, bet pamatysite, kad tikrai to nebebūs, nes tai buvo labai didelis skaičius pakeitimo tik tai, kur ir iš esmės tai yra didžiulis ginčas dėl nieko. Taip, reikia aiškiai tai pasakyti. Taigi gerai. Dabar balsuosime. Ar balsavome dėl Quater? Taip, tai balsuosime dėl kompromiso AS Kvinkės. Dėl 14D naujos konstatuojamosios dalies. E, Ample 15 pagrindų. Taigi, kas už? Balsuojame. AS 5. 14D nauja, 14D nauja konstatuojama dalis, paremta Ample 15 pakeitimu. Turite pasižiūrėti Ample nuomonę, 15 pakeitimą surasite. D. 14D. 14D. This is, you had the whole list, but uh, you now you identified what is, okay? Turėjote seną sąrašą, dabar jau žinote, kas tai yra, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas AT. AT. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. AU bis dėl, atsiprašau, AU kompromisas dėl 16 konstatuojamosios dalies. 16. 1.6. Dėl 16 konstatuojamosios dalies AU kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AU bis 16 A nauja konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Gerai, gerai, pasakysiu, koks tai yra pakeitimas. AU bis kompromisas yra paremtas kultūros šeštų pakeitimu. Šis kompromisas paremtas kult šeši, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. AV kompromisas dėl 17 konstatuojamosios dalies. Kas už? Dėl 17 konstatuojamosios dalies AV kompromisas. Taip, jeigu norite, galite ateiti, bet aš pirmininkau ir skaitau, kas yra parašyta AV kompromisas dėl 17 konstatuojamosios dalies. Tai yra um, 7, 331, 333, apkro 9, kol 7, imko 8, ant 13 pakeitimai. V17 konstatuojamai dalį, kas už, kas prieš, kas už, kas prieš sulaiko priimta AWV kompromisas, 18 konstatuojamoji dalis, būtų pakeitimo 8, 3, 49, 350, 351, 354, 355, į 328 visą tą informaciją, kurią jūs bet kokią atveju turite, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar toliau pakeitimas 359 su žodiniu pakeitimu. Visų pirma, balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šiuo atveju žodinis pakeitimas, e, pats ir yra pakeitimas, nebereikia balsuoti daugiau, tada AX kompromisas dėl 19 konstitucijos dalies 364, 366, 378, 374, 377, MPL 25. Kas už AX kompromisą, kas prieš susilaiko priimta. 382 pakeitimas, 382. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AY kompromisas dėl 20 konstatuojamosios dalies paremta 383 pakeitimu tik tai, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. A Y bis dėl 20a konstatuojamosios dalies paremta pakeitimų 380, 381 ir I332. AY bis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AYTER dėl konstatuojamosios dalies 20b apima pakeitimus TER, taip, 385, 392, transporto 11, agri 12 ir MPL 27 pakeitimus. AYTER kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. AY quarter Kompromisas dėl 20C konstatuojamosios dalies paremta pakeitimais 388, jis apima taip pat 737 pakeitimą AY Kotar. Kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Kompromisas AZ dėl 21 konstatuojamosios dalies, čia 9, 391, 393, 394 ir 334 pakeitimai apimti kas už, kas prieš, susilaiko priimta. AZBIS kompromisas, 21A konstatuojamoji dalis apima paremta pakeitimais Regi 11, 397, 395, Ampel 28. Azad bis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. BA kompromisas, kas už, kas prieš, BA kompromisas dėl 22 konstatuojamosios dalies, man atrodė, kad tik tai tuo met, kai kompromisai buvo sukarpyti, tik tuo met reikia pasakyti, nes tai buvo padaryta tam, kad kiti nepasimestų, kad būtų paprasčiau. Taigi, BA kompromisas 22 konstatuojama dalis. 405, mm, 406 pakeitimai, kas už. Gerai, Svarbiausia, kad jūs identifikuotumėt, kuris e, kompromisas. Nereikia aiškintis, kas buvo praeitame ankste e, balsavimo sąraše, kad buvo kita raidė. Viskas yra aišku, svarbu, ar jūs dabar galite atpažinti, kas tai yra, nu, žinote raidę, taigi dabar atpažinote, galite balsuoti. Jūs, jums nereikia mes įtikinėti, kad aš pakeičiau pavadinimą. Pirmininkė, ar aš galėčiau pasiūlyti, gal galim paprašyti Žanartui perimti vadovavimą, kad truputėlį apsiramintumėm visi, nes iš tikrųjų dabar, kaip jūs bandote pasakyti, kad viskas jau prarasta, kaip ir tikrai nemalonu. Amendments. Ne, aš tiesiog um, noriu pristatyti, ne, ne, nesakau, kad viskas prarasta dėl visų pakeitimų, tiesiog aš noriu pasakyti, pakeit, štai kolega jūsų identifikavo, kuris yra pakeitimas ir viskas aišku, ant, ant sistemė balsavimo sąraše buvo kitas numeris problema, e, kurią aš jau paaiškinau. Ir visi nariai dabar jau, jeigu suprato, kuris pakeitimas yra kuris, galima balsuoti B, A, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dabar B, B, 24 penktajam konstatuojamosios dalies punktui. Jis apima 420 pakeitimą ir kont komiteto aštuntąjį pakeitimą. 24. konstatuojamasis punktas BB kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau BC kompromisas 25. konstatuojamajam punktui. Jis apima dešimtąjį pakeitimą 422, 423, 424, 427, 428, 431, kont komiteto 9, AFKO 19, ITRE 26 ir REDŽI 13. 25 konstatuojamosis punktas BC. Už prieš susilaikę pritarta. Dabar 432 pakeitimas su pakeitimu žodžiu. Balsavimas su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar įtrė 38. Ne, atsiprašau, BD kompromisas 26 konstatuojamosios dalies punktui. Jis apima 11 pakeitimą, 436, 438, 440, 444, 449, kon 10, kult 8, empul 13. E, B, D kompromisas 26 konstatuojamasis dalies punktui. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar įtre komiteto 38 pakeitimas su balsavimo atskiromis dalimis. Dėl jo balsuosime dviem dalimis. Visų pirma, dėl 38 prie pasiūlymo. Aš už, prieš susilaikė pritarta. Antroji į 38 pakeitimo dalis už, prieš susilaikė atmestą. Dabar BE kompromisas 27 konstatuojamajam punktui jis apima 448, 443, 445, TRAN 13 ir ITRE 39 pakeitimus, 27 konstatuojamasis punktas BA kompromisas. Kas už, kas prieš? Norite, kad perskaityčiau? 26 konstatuojamosios dalies punktas. Jis nėra naujas, kaip aš suprantu. Visiškai nenaujas. Dabar jis tiesiog vadinamas BE 26. Kas už, kas prieš susilaikė e, pritarta. Toliau BF kompromisas 28 konstatuojamajam punktui paremtas tik tai 12 pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. BG kompromisas su balsavimo atskiromis dalis, dalimis, kurio prašė AKR pagal 29 konstatuojamojų punktų. Jis apima 30, 40, 70, 478, 475, 479, 489, 479 ir TRAN 15 pakeitimus. BG 29 konstatuojamasis punktas su balsavimu atskiromis dalimis. Visų pirma, balsuojame dėl viso kompromiso be žodžių flexibility instrumentus prieš susilaikė pritarta. Dabar antroji dalis to paties kompromiso, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dabar BH kompromisas. 30 konstatuojamosios dalies punktas apima 499, 492 ir kont 12. BH e, kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. BI kompromisas 31 konstatuojamajam punktui apima pakeitimus 494, 493, 496, 497, 499, MPL 22 ir BI kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. DJ kompromisas 32 konstatuojamosios dalies punktui apima 5, 503 pakeitimą, kul 10, itre 9, regi 17, itre 41, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. BK kompromisas, 33 konstatuojamasis punktas apima 14, 506, e, NV23 ir KONT 15 pakeitimus, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. BL kompromisas 34 konstituojamajam punktui apima pakeitimus 517, KONT 16 ir TRAN 17. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 35 BM kompromisas 35 konsultuojamas dalies punktui. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dabar turime balsuoti ir dėl toliau esančių. Turime balsuoti dėl nurodomųjų dalių. Pirmoji nurodomoji dalis 81 e, pakeitimas. Ar iš tikrųjų taip? Dėl pavadinimo. Prieš pernant prie pavadinimo dar turime balsuoti prieš tai dėl nurodomųjų punktų. Tikiuosi, kad galime balsuoti dėl jų visų drauge. Tuomet balsuojame dėl visų draugė, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesti. Ir dabar balsuojame dėl 77 e, pakeitimo dėl pavadinimo. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 78 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 79 už prieš susilaikė atmesta, 80 už prieš susilaikė atmestas. Ačiū. Dabar pername prie balsavimo dėl viso teksto su pakeitimais. Vardiniu balsavimu balsuoti pradedame. Vote is closed. Is adopted. Balsuoti baigiame. Pritarta 66 už 13 prieš 9 susilaikė. Dabar pasilaikykime aplodismentus pabaigai, nes balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos pasiūlymo, taip pat vardinių balsavimų balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 69 už, 17 prieš 6 susilaikė, 13 prieš 6 susilaikė. Dabar balsuosime dėl sprendimo pradėti dėrybą su taryba pagal 73 taisyklę. Kas už? Turime taip pat balsuoti vardiniu balsavimu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 71 už, 13 prieš 6 susilaikė, absoliuti dauguma balsavo už ir galime padėti trišalės dėrybą. Sveikinimai. Sveikinimai pranešėjams ir žodis kolegui. Ponui Artui Roberto. Manau, kolegos reikėtų suvokti, reikėtų įsigilinti į tai, kokį darbą mes nuveikėme. Nes komisija paskel... paskelbė savo pasiūlymus dėl pakeitimų sausio 13, o mes dėl viso teksto, ką tik balsavome, kad galėtume pradėti dėrybą su taryba. Norėčiau pasveikinti mūsų pranešėjus, poną Bilman ir poną Fernandės. Taip pat visus šešėlinius pranešėjus ir visus tuos, kurie dalyvavo rengiant šį tekstą. Pateikta 3000 pakeitimų, reikia tik tai įsigilinkite, kokio masto iššūkį mes įveikėme. Ir norėčiau šią progą pasidžiaugti tuo, kad mūsų dirbant komitete e, darbas vyko visiško pasitikėjimo dvasioje. Dirbo 13 komitetų, du komitetai dirbo drauge, tai ekonomikos ir biudžeto komitetai Du komitetai dalyvavo šiame darbe pagal 54 taisyklę, o devini komitetai pagal 53 taisyklę. Mes įveikėme šią kliūtį ir aš norėčiau prisidėti prie pagirų pranešėjams, taip pat labai šiltai pasveikinti, pas, padėkoti e, sekretariato darbuotojams, kurie e, tikrai labai daug nuveikė ir manau, kad reikia juo, e, pasidžiaugti jų darbu ir paploti jiems. Jie dirbo praktiškai ištisomis paromis, taip pat ir šeštadieniais bei sekmadieniais. Aš suprantu, kad šiandien visiems mums buvo nelengva įsigilinti visus tekstus, dėl kurių balsavome. Manau, kad tai, kad turime pasidžiaugti parodytų pasitikėjimų. Na, Roberto nebuvo lengva vadovauti balsavimui, bet per valandą mums pavyko susidoroti su visomis užduotimis. Iki 24 birželio turime laiko e, vykdyti dėrybas su taryba ir e, visi darybinės delegacijos nariai turės atsidikti atsidavę, nebejoju, kad taryba taip pat pademonstruos reikalingą supratimą ir užtikrins, kad dėl garantijų ir pasieks, kad dėl garantijų priemonės nebūtų paimtos lėšos iš asignavimų skirtų e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai 2020 e, programos. Ponas Bulman prašo žodžio. Lysim. Ačiū. Norėčiau prisijungti prie visų padėkų ir pirmiausia padėkočiau kitam pranešėjui Jose Manueliui Fernandesu, mes esame iš skirtingų komitetų, turėjome gavę iš savo komitetų kolegų įgaliojimus, tačiau taip pat turėjome atstovauti įvairių komitetų interesus, todėl aš dėkoju jam už E, bendradarbiavimą, už puikų stilių ir pasitikėjimą. Mūsų bendradarbiavimą darbą. noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, taip pat ne, ne tik iš pagrindinių komitetų, bet ir iš kitų komitetų, e, kurie pateikė savo nuomonės, jie darbavosi puikiai ir tai, kas yra parengta, yra daugiau negu tam tikrų komitetų ar politinių partijų interesai. Taip pat noriu padėkoti daugeliui asistentų, noriu prisijungti prie pirmininko padėkos, nes jie dirbo e, keurą parą, taip pat e, vertėjai daug čia dirbo taip pat. Noriu pasakyti, kad du sekretariatai e, taip pat dirbo negalėdami jėgų ir padėjo įgyvendinti šį projektą. Taip pat noriu padėkoti abiem pirmininkams, nes jie mums vadovavo smitingose situacijose. Dabar turime stiprius įrojimus, parlamentas vieningai, tikiuosi, sėkmingai baigs šį projektą. Toliau panas Fernandas. Ačiū. Aš prisijungiu taip pat prie šių visų padėkų. Ir pritariu viskam, kas buvo pasakyta. Taip pat Noriu e, pasveikinti ir kolegą, kitą pranešėją, noriu padėkoti jam už tai, kaip jisai e, organizavo visą darbą, taip pat dėkoju visiems šiems pranešėjams už jų požiūrį. Žinoma, su šiuo pranešimu mes, mums pavyko įtraukti visų nuomonės ir jausmus. Žinau, kad dauguma parlamento narių pamatys, kad šiame pranešime atsispindi jų nuomonė. Buvo labai sunku rasti bendrą sutarimą ir užtikrinti nuseklumą, tačiau manau, kad e, šis rezultatas, didelė dauguma balsavusi už pranešimą, leidžia mums pradėti dėrybas su stipria pozicija, pasitikėjimu, kas rodo, kad parlamentas tikrai nori Junkerio plano pagal parlamento norimą grafiką, taigi aš kartuoju dar didžiulės padėkas visiems, <clears throat> visiems dalyvavimus šiame procese, dėkoju už didžiulį darbą, nenuilstamą darbą, kuris leido mums pasiekti puikų rezultatą. Man tenka paskelbti, kad per 73 straipsnį. Darybinį grupę sudarys pirmininkas, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai iš pagrindinių komitetų. Be to, pagal pirmininkų suėgos e, nuomonę, atitinkamai pagal kitų komitetų e, išvadas, jie taip pat dalyvaus e, darybų komandoje Galiausiai nuomonės teikiantis komitetai pagal penk, penkto straipsnio trys e, straipsniai ir e, biudžeto kontrolės komitetas taip pat dalyvaus, e, komitetas dalyvaus darybos pagal. Ačiū visiems. Dabar galime baigti šį posėdį. Ačiū. Įdomu.